mūsų kaiminystėje ir rytuose ir pietuose. O atsakinga politika yra ne tik emocijomis grindžiama politika, net jeigu tai yra humanitarinio e, pagrindo emocijos. Ačiū kolegos. Atsižvelgiant į tai, kad mes labai atsiliekame nuo darbo tvarkės, tai paskutinė melinoji kortelė, kurią leidau panaudoti, nes neturime galimybės dar labiau mm, užvilkinti šių diskusijų. E, e, ryšiam su Maroko karalystė delegacijos pirmininkas yra e, stebėtojų galerijoje. Norime pasveikinti šią delegaciją. Tikiuosi, kad jums šis posėdis įdomus ir tikrai labai malonu jūs pasveikinti čia Strasbūre.